giniai nužudimo atveju Rusijoje yra šešios rezoliucijos pateiktos. Visų pirma, suteiksiu žodį šių pasiūlymų autoriams. Pirmasis, ponia Heidi Hautala, dvi minutės. Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän pitäisi... Pone pirmininkė. Tiesą sakant, dabar privalėtume uždegti žvakes, pažymėdami žuvusius Čečienijos žmogaus teisų aktyvistus ir pagerbti jos tylos minute. Ir Natalija Stemirova, Sergejus Kovaliovas ir kiti, gindami žmogaus teisės, žuvo ir visi turėtume juos pagerbti. Turėtume bandyti ir paremti jų siektą tikslą, kaip kad rėmėme juos dar gyvus esant na, tikrai verčia smarkiai susirūpinti tai, jog Rusijai nepavyko ištirti šių žmogžudystų ir patraukti atsakingus asmenys į teismą. Na, ES yra suformulavusi atitinkamą raštą Rusijai, tačiau tų pastangų nepakanka. Turėtume pamastyti, kaip galėtume prisidėti prie to, kad Rusijoje būtų labiau taikomi teisinės valstybės principai. Manau, kad šį aspektą galėtume įtraukti į dėrybą su Rusija dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Ir turėtume labiau nei pratyje ginti remti žmogaus teisų gynėjus Rusijoje. Ir turėtume pagalvoti, ar nevertėtų pasiūlyti tiesioginės pagalbos e, tiems žmonėms. Galbūt galėtume pasiūlyti jiems vizas, kad jie galėtų pabėgti iš Rusijos, jeigu jų gyvybė iškils pavojus. Ir mūsų manimų yra svarbu tai, kad parlamente galbūt būtų sukurtas centras, kuriame galima būti gauti informacijas apie pavojai atsidūrusius žmogaus teisės aktyvistus Rusijoje. Galima daug ką nuveikti. Arla Politkovskaja, dar būdama gyva, sakė, kad vakarai galėtų nuveikti daug, bet nieko nepadaro. Dėkuoju. Pone Hautala, pone Dekaiser, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Per savo trumpą pasisakymą bandysiu išsakyti mūsų frakcijos poziciją. Mes neturime atskiros rezoliucijos ir labai palaikome bendrą rezoliuciją. Ten, kur kalbama apie poną e, Nataliją Samirovą ir pona Stanislavą Merkelovą. Mus sukretė šios naujos žmogžudystės. Tai vienos iš tų daugelio žmogžudyščių, kurios vyksta šioje šalyje. Taigi bendroje rezoliucijoje smerkime šią žmogžudystę ir reikalavome ją ištirti. Taip pat smerkėme ir apskritai tą situaciją, kurioje yra atsidūrę žmogaus teisų aktyvistai Rusijoje. Taigi bendroje rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys į bendrą situaciją, ypač į situaciją Šiaurės Kaukaze. E, Europos Rusijos viršūnių susitikime bus pateikta rezoliucija ir norėtųsi, kad šioje rezoliu, toje rezoliucijoje būtų aiškiai išreikšta, jog remiame žmogaus teisų aktyvistus Rusijoje. Dar sėki labai aiškiai pasakysiu. Yra laiko problema. Tai yra politinis klausimas, kurį reikėtų spręsti politiniu lygiu, o ne pagal skubos procedūrą. Todėl norėtųsi, kad šis klausimas būtų aptartas atskirai. Dėkoju, dabar Renata Weber, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Jums, kolegos, pristatyti keletą faktų. Šiais metais Stanislavas Markelovas, žmogaus teisų teisėjas, kuris atstovavo nužudytą žurnalistą Politkovskąją, buvo nužudytas vidury Baltos dienos Maskvoje, Maskvos centre. O Barburova, žurnalistė, kuris tengiasi jį apsaugoti, buvo taip pat nužudyta. E, taip pat Ingušėtėje buvo rasta Stemirova po e, e, ginkluotų Čečienijoje, ginkluoto užpuolimo Čečienijoje. Vėliau Zarema Sadulėjeva ir jos vyras taip pat buvo nužudyti. Rūpiučio mėnesį žurnalistas Akmudalov buvo nužudytas, ką tik išėjęs iš namų Dagestane. Šeši žinomi žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai buvo nužudyti per mažiau nei aštuonis mėnesius. Šie, šios žudynės yra žmonių e, teisų, žmogaus teisų situacijos pablogėjimo viršūnė Rusijoje. Ir toliau žurnalistai susidarė su persiekėjimu, su dideliu smurtu ir neteisėtų persiekėjimu teis, tai būtent teisinių institucijų persikėjimų ir toks žmogaus teisų pažeidinėjimas Rusijoje, Čečienijoje negali būti ignoruojamas. Mes negalime būti tokie naivūs ir galvoti, kad super galinga Rusija su viena didžiausių žvalgybos tarnybų negali rasti tų nusikaltelių ir patraukti jų atsakomybėn mes nepriklausomai nuo to, kokiai politiniai frakcijai priklausome, turime suprasti, kad žmogaus teisų gynėjų žudinių kaltininkų nebaudžiamumas toliau paskatins neteisėtumą ir anarchiją. Mes turime e, paskelbti labai aiškę poziciją, kad Rusija turi gerbti Junktinių tautų žmogaus teisų gynėjų konvenciją. Deklaraciją, atsiprašau. Dėkuoju dabar Biltas Posaltas. Pone pirmininkė, mūsų ankstistės prezidentas buvo, Otto von Habsburgo buvo paklaustas, ar jam negaila, jog jis nėra ES um, parlamentarų um, imperatorius. Ir jis pasakė, jam negaila, nes tuomet jis turėtų kreiptis į asilus jūsų ekscelencijo, dabar asilus gali, gali kreiptis jūsų asilai. Taigi turiu pasakyti, kad mes esame politinis parlamentarinis organas ir galime sakyti tiesą. Ir yra yra patarlė, kuri nusako, kad žuvis pradeda smirdėti nuo galvos. Ir dėkoju už tuos labai aiškius žodžius. Tai yra, kad tie incidentai ir žudinės Kaukaze nėra kažkoks atsisikumas, o tiesiog reikia tiesiai pasakyti, kad nuo tada, kai Putinas užsigrobė valdžią, kad kai kalba pasiseka apie padėtį Čečeniją, kad nuo tada išlieka kraujo pėtsakas, kuris nuolat veda į Čečieniją, kur nuolat žūsta nekalti žmonės, būna ištikim, paliečiama pilietinė visuomenė ir žūsta žmonės, kuriuos, ne, kur, iš kurių nemažai aš pažinau asmeniškai, kurie kovoja ne tik tai su žmogaus teisės už Če Če Čečeniją, bet apskritai demokratiją Rusijoje ir taiką Kaukaze. Ir šie žmonės yra vienas nuo kito nužudami. Todėl, e, kolegos, reikia išsakyti tiesą. Būsime juokingi, jeigu ta moteris, kuri pas mus iš mūsų rankų gavo apdaravo, apdavanojimus, kuri lai, lankėsi pas mus Strasbūrė ir po to ta moteris yra nužudoma ir mes šio klausimo aptarimą atidedame kokiam nors vėlesniam laikui, mes privalome galėti sureaguoti iškart ir mes sureaguosime tiesiogiai, garsiai pasakydami, kad turi baigtis žmonių žudimas, žmogaus teisų pažeidimas ir laisvė Čečenijai. Tai ir taip pat turim pasakyti, kad e, turi baigtis ši nepakeliama situacija ir žudinės. Dėkoju. Dabar suteiksiu vienai minutiai galimybę pasakyti ponai Poreba. Gerbiamas pirmininkė, mes Dar kartą susirinkome pakalbėti apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Rusijoje, apie tautinių, religinių mažumų teisų pažeidinėjimą. Ir šiuo metu konkrečiai jau kalbame ir apie žmogaus teisų gynėjų teisų pažeidinėjimą ir žudimą. Rusijos valdžios pasivumas, tyrimų nerezultatyvumas ir tas faktas, kad nusikalteliai tebe vaikšto laisvi, rodo tylų Rusijos pritarimą vykstantiems įvykiams. Todėl mes santykiuose su Rusija turėtume tam skirti pagrindinį dėmesį, kad būtų įvykdyti visi tyrimai ir kad būtų nukal... nuteisti kaltieji. Dėkoju. Toliau Kornelė Els, dvi minutės. Ponios ir ponai, kaip nauja parlamentarė, pirmiausia konstatuosiu, jog Vokietijos kairiesiams mano partijams žmogaus teisų klausimai yra labai svarbus. Ir tikrai labai svarbu, kad būtų pasmerktas bet koks žmogaus teisų pažeidimo atvejas, nepriklausomai nuo to, kur tai buvo padaryta ir kas tai padarė. Tai nesusijęs su kišimus į nacionalinius klausimus, reikalus. Tikrai esu labai susirūpinusi dėl to, kad nuolat ir nuolat žudami žmogaus teisų aktyvistai, kurie gilasinasi žmogaus teisų padėti Čečinijos, Stanislavas Merkelovas, Natalija Semirovas, Zaremas Zadulajevas ir kiti. Tai yra tie pavyzdžiai, kurie privalėtų mus sukrėsti ir todėl privalome aptarti šiotas klausimas, turime jos gilintis. Dar kartą pakartosiu, jog esu labai susirūpinusi, jog tokios žudinės kaip Anos Politkovskijos nužudimas tebesitėsi ir dabar, kai vėl bus atnaujintas bylos nagrinėjimas, nuoširdžiai tikiuosi, kad kaltieji bus nustatyti ir sulaikyti, nes kitaip grėsia tolimesnės žudinės, nes tokiu būdu tarsi bus leista toliau žudyti. Taigi tikimės, jog šios žudynės bus nedelsiant ištirtos, jog bus griežtai vykdomas tyrimas ir kad Rusija toliau nebedels ir nebevilkins. Juk negali būti taip, kad žmogaus teisų gynimas taptų mirties nuosprendžiu. Ir tikiuosi, kad per būsimą ES ir Rusijos viršūnį sutikimą šie klausimai bus aptarti, kad jie nebus atidėti kažkada kitam laikui, kad jie bus aptarti tuo met, kai tai daro padai, dera daryti. Taigi norėtųsi, kad žmogaus teisės klausimai nebūtų aptariami pas mus ketvirtadienį po pietų. Ir, ir dėja, kai kalbame apie ekonomiką, politiką ir priekybą, tokie klausimai kaip žmogaus teisės dažnai nustumimi į trečią ir ketvirtą vietą. Dėkoju. Dabar politinių frakcijų vardu. Pirmiausiai pasisakys ponas Kačmarikas. Vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Šalyje, kur yra didelis nusikalstamumas, teiginys, jog žmogaus teisų aktyvistai žūna atsitiktinai, yra tikrai įdomus. Bet e, dabar 17 e, rugsėjo reikėtų priminti ir Rusijos agresija prieš Lenkiją. E, šitos agresijos metu rusai žudė apie 21 tūkstantį Lenkijos piliečių. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad Rusijoje šis įvykis yra įvardymas kaip neorganizuotas nusikalstamumas, panašiai kaip yra ir žmogaus teisų gynėjų žudimo atveju. Ir Rusija tai vertina kaip tipišką nusikalstamumo reiškinį, tai yra absoliučiai nepagrystas mm, teiginys, nepateisinamas teiginys. Ir tokie teiginiai demonstruoja tam tikrą Rusijos politinę atmosferą. Turi kažkas būti negerai. E, šios šalies politikoje, jeigu girdime tokius pareiškimus. Manau, kad mūsų rezoliucija balansuota ir kad tai paskatins Rusiją spręsti šią problemą. Dėkuoju. Toliau pasisakys ponas Palickis. Viena minutės pusė. Socialdemokratų frakcija negali išlikti abejinga pastarojo meto žmogaus teisų aktyvistų žmogžudystėms Rusijoje. Anos Politkovskojos, Natalijos Estemirovas, Zaremos Sedulajevos, Andrėjus Kulagino žūtis neturi likti beprasmės griežtai smerkiame šių žiaurių akcijų kaltininkus ir tai kad deja kai kuriuose rusijos regionuose susidaro nebaudžiamumo atmosfera politinės žmogžudystės neišaiškinamos. rusijos prezidentas dmitrijus medvedevas pažadėjo kad žmogžudysčių kaltininkai bus surasti ir nubausti jo reakcija buvo griežtesnė negu buvusio prezidento tačiau kol kas tai tik pareiškimai. Laikas parodys, ar Rusijos valdžia sugebės įvykdyti priimtus įsipareigojimus taip svarbius šalies piliečiams ir tarptautiniai bendryjei. Mūsų nuomonė siūlomoje rezoliucijoje Rusijos veiksmų Šiaurės Kaukaze vertinimai peržengia rezoliucijos taikymo sritį. Todėl socialdemokratai nusprendė priimti savo atskirą dokumentą socialdemokratai įsitikinę kad žmogaus teisių padėtis rusijoje tikrai pagerėtų jeigu būtų paspartintos es ir rusijos konsultacijos dėl žmogaus teisių. prie šių konsultacijų turi aktyviai prisidėti europos parlamentas valstybės dūma pilietinės visuomeninės ir žmogaus teisių organizacijos es ir rusijoje. pabrėžiame kad žmogaus teisių apsauga turi būti išsamiai aptarta artimiausiame es ir rusijos vadovų susitikime. šis klausimas tampa neapsiejama naujo ES ir Rusijos sustarimo dalimi. Ačiū. Köszönöm. Következő felszólaló. Dėkoju. Toliau ponė Andrikinė. Vieną minutę. Ši diskusija ir Europos parlamento rezoliucija dėl kovotojų už žmogaus teisę žmogžudyščių Rusijoje yra itin svarbi ir ypatingai dabar, kai girdime vieną po kitos pranešamas žinias apie žmogaus teisių gynėjų natalijos estemirovos aliko džebrailovo zaremos adulajevos ir kitų nužudymus rusijoje. europos sąjunga negali likti abejinga brutaliam susidorojimui su e, kovotojais už žmogaus teises santykiuose su rusija mes privalome pabrėžti ir pabrėžiame kad šių žmogžudysčių tyrimai trunka per daug ilgai ir kaip taisyklė jie baigiasi nenustačius kaltų asmenų. tokia nepriimtina praktika tampa įprasta rusijoje ypač dėl nusikaltimų čečėnijoje kur nebaudžiamumas klesti viena iš pamatinių mūsų vertybių yra pagarba žmogaus teisėms žmogaus orumui žmogaus gyvybei ir jokie pragmatiniai interesai negali būti aukščiau šių vertybių. manau kad rusijos prezidento dmitrijaus medvedevo garbės reikalas turėtų būti padaryti viską kad žmogaus teisių gynėjų grobimo ir žudymo bylos būtų ištirtos iki galo o kaltieji patraukti atsakomybėn. Žodis ponui Kielam, vieną minutę. Žmogaus teisų padėtis Rusijoje pasikeitė, dėja į blogąją pusę. Kaip prašome Rusijos institucijų ir valdžios daryti ką nors, kad apsaugotų žmogaus teisų gynėjus, žinome, kad to negausime, todėl kad jie tiesiog nerodo valios to daryti. Tačiau tai galima padaryti, juk Kremlius jau nekarta yra įrodęs, kad yra galingas ir gali daryti įtaką ir verslininkams, ir teismams. Panašu, kad šiuo atveju teismai ir teisėjai net nesistengia išsiaiškinti nusikaltimų ir apginti žmonių. Mūsų žinia, kurią siunčiame šiandien, turėtų būti siunčiama komisijai ir ES valstybių vyriausybėms, Todėl, kad kol Kremlius žinos, kad mes nieko nedarysime, o tik kalbėsime ir kad dėl savo veiksmų jie nepatirs jokių pasiekmių, tai ponas Putinas ir ponas Medvedevas tiesiog supras, kad ES nepasimokė iš praeities e, įvykių ir iš Anos Politkovskojo žmogžudystės. Žodis ponui Sonik, vieną minutę. Pirmininkė, šiandien labai simbolinė diena. Kalbame apie žmogaus teisės, apie jų pažeidimą. 70, prieš 70 metų Raudonoji armija kartu su Hitleriu pradėjo Lenkijos teritorijos okupaciją. Stalino armija išžudė tūkstančius Lenkijos žmonių. Tam pritarė ir Stalinas, aišku, ir buvo išžudyta su jo pritarimu daugybė Lenkijos kariškių. Rugsėjo 17-oji Rusijos istorijoje išliks gėdinga diena mūsų nuomonė. Ir man atrodo, kad e, turime vis dažniau kalbėti apie istoriją. Deja, Rusija nereaguoja mūsų prašymus ir dar nėra paskelbus jokios informacijos apie tai, kas vyko praeitie, neleidžia prieiti prie archyvų. Turime išsiaiškinti, kas buvo praeitie, kaip viskas vyko ir tik tuo met praeities įvykiai nustos persekioti mus visus ir padės spręsti dabar mum rūpimus klausimus. Tad jei Rusija atskleis visą informaciją, galbūt tuo met E, situacija pagerės ir galbūt tuo met ji nebeturės žudyti savo piliečių, tų piliečių, kurie kovoja už savo pačių laisvę ir demokratiją. Tikrai niekuomet nepamiršime tų, kurie buvo nužudyti Rusijoje. Dėkoju. Pona, ponas Tavarės. Ačiū pirmininkė. Natalijos Estemirovas nužudimas tikrai šokiravo daugelį mūsų. Žinome, kad ji buvo pagrobta ir jau po kelių valandų išgirdome apie tai, kad ji buvo nužudyta. Tai tikrai šokiruoja ir sujaudina bet kokį žmogų. Kaip jau sakė kiti kolegos, aš taip pat manau, kad kairieji turi ginti žmogaus teisų gynėjus visame pasaulyje, nesvarbu, kokie šalyje jie gyvena. Tokie išpoliai prieš žmogaus teisų gynėjus Rusijoje tikrai kelia didžiulį susirūpinimą. Tai yra tam tikra bauginimo forma ir ji tikrai baugina visus, kas bando ginti žmogaus teisės Rusijoje. Ir tai yra pirmoji didelė bauginimų banga, kuri be abejo įtakos e, žmogaus teisų gynėjų padėtį ir situaciją pasiekmes bus tikrai neigiamos. Ir jei nebus ištirti šių žmonių nužudimai, jei nebus užtikrintas teis, žmogaus teisų gynėjų saugumas, situacija nepagerės. Būtent todėl aš asmeniškai balsuosiu už rezoliuciją ir tikrai ir toliau raginsiu reikalauti iš Rusijos valdžios, kad jie saugotų žmogaus teisų gynėjų interesus ir teisės. Aš esu Portugalijos atstovas ir kitą savaitę aš pats vyksiu į Rusiją, į susitikimus. Manau, kad santykiai tarp Rusijos ir ES yra svarbus. Jie gali būti naudingi abiem šalim. Tačiau visų pirma, šiuose santykiuose reikia sažiningumo, reikia atvirumo ir jo reikia žmogaus teisų srityje ir to reikia tiek mums, tiek Rusijos piliečiams. Dėkoju. Ir dabar perėkime prie spontaniškų pasisakymų raundą. Pirmiausia, pana, pana Rita Korholė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūsų gimtoji kalba tokia graži, kad aš pirmiausia jums padėkoju vengriškai. Kolega Tabas, norėčiau sureaguoti jūsų pastabas. Na, galima pagalvoti, kad žmogaus teisų klausimus tai domina kairiuosius. Ne, jie domina ir mus. Vienas kolega iš mūsų frakcijos nurodė, jog e, mes plenarinėje sesijoje žmogaus teisės klausimus aptarėme tuo met, kai daugelis jau yra išvykę. Nors šiaip mes juk aptarėme politinių požiūrių esminius klausimus. Aš anksčiau buvau užsienio reikalų komiteto narė ir kai buvo sukurtas žmogaus teisų pakomitis, taip pat jame dirbau. Taigi daug dirbau tame pakomitityje ir tame pakomitityje buvo nuolat klausima, kodėl žmogaus teisų klausimai aptariami uh, uh, užsienio reikalų komitete, jeigu egzistuoja žmogaus teisų pakomitetis. Taigi toks požiūris neteisingas, tarsi žmogaus teisų pakomitis būtų uh, kažkoks teigėtai, kurį būtų nustimiami žmogaus teisų klausimas. Ponas Kristinas Hygeninas. Pone pirmininkė, dėkoju. Norėčiau sureaguoti pono posilto pasisakymą. Na, iš ties, negalima sabėjoti žmogaus teisų gynimo verte ir būtinybę. Ir negalime nieko kaltinti, kad sėdėjome sudėję rankas. Ne, mes nuolat bandėme ginti žmogaus teisės, negalima užmerkti kiekių, kai susidurime su tokiais nusikaltimais kaip Guantaname ir Irake. Tačiau šiuo atveju susidurime su kitokiu atveju. Ir manome, kad parlamentas turėtų patikrinti kiekvieną atvejį atskirai ir neturėtume suformuluoti reikalavimų sąrašo Rusijai. Kitą savaitę socialistų ir demokratų frakcija išsiūs delegaciją į Maskvą. Ir to vizito metu konkrečiai klausime dėl uh, konkrečius klausimus. Ir neturėtume apsiriboti tiesiog reikalavimų sąrašą, turėtume konkrečiai vardyti klau, uh, problemą. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, norėčiau išsakyti uh, savo susirūpinimą dėl birželio mėnesį įvykių Rusijos federacijoje. Mane sukretė Rusijos aktyvistų Natalijos Stimirovo ir Stanislavo Markilovo nužudimą. Jie kovojo žmogaus teisės už daugiau teisybės. Todėl turime padaryti viską, kad kaltieji būtų atrasti ir patraukti teismą. Taip pat buvo pažeisti ir tarptautiniai įsipareigojimai. Tai atsitiko konflikto tarp Rusijos ir Gruzijos metu. Na ir būtina, jog Rusijos vyriausybė pademonstruotų aiškę poziciją ir parodytų, jog neketina toliau toleruoti žmogaus teisų pažeidimų. Ponas Tanekas, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Nusikaltimų kultūra, kurie vystosi Rusijoje, kai yra persiekojami žurnalistai turinti tam tikrų požiūrių, kai tautinių mažumų atstovai e, taip pat kenčia ir visi tie nusikaltimai atrodo neištiriami, ir e, visi kom, agituotojai žmogaus teises yra marginalizuojami ir e, gal nėra taip sunku suprasti, iš kur vis kyla visas tas požiūris, bet faktas, kad e, valdžios veikla susijusi su to nebaudžiamumu. Rusija jau dažnai elgesi panašiai su tam tikromis valstybėmis, kaip antai su Ukraina ir su uh, E, Gruziją, kai buvo vykdyta okupacija vasarą ir mes reagavome į tai. Kita vertus, ES nori palaikyti gerus santykius su Rusija, e, bet mes negalime susilaikyti nuo mūsų bendrųjų vertybių, nuo tų pagrindinių laisvių gynimo. Ir manau, kad tas e, teisės, kurias mes čia galime savo turėti, turėtų būti sutikimos ir Rusijos piliečiams. Dėkuoju. O dabar Kristo Morvai, vieną minutę. Maždaug 25 metus aš ginu jau, būdama advokate žmogaus teisės, todėl tikrai su susižavėjimu kalbu apie kolegas, kurie dėl savo misijos paukojo savo gyvybės ir norėčiau pareikšti savo užuojautą visiems jų artimiesiems. Kaip mes turėtume elgtis tokiamis aplinkybėmis, mes turėtume pareikalauti tyrimo, be jokio laiko dėlsimo. Ir dėja, aš bijau, kad Rusijos vyriausybė to nedarys. Nes ne visą laiką žmogaus teisų pažeidimai ir ES valstybėse yra iš tyriami. Pavyzdžiui, mano šalyje Vengrijoje, kurie dalyvavo demonstracijose minint 56 metų revoliuciją ir kas vyko per tas demonstracijas. Vyko incidentai parlament, e, prie parlamento, kurie dar nebuvo ištirti. Ir iš tikrųjų mūsų pakomitetie yra vice pirmininkas, kuris buvo atsakingas už tuometinis vyriausybės veiksmus Vengrijoje. Ir iš tikrųjų mes negalime reikalauti iš kitų šalių tirti tokio pobūdžio įvykius, jeigu jie neištrėmi ES toje pačioje Vengrijoje. Pirmininkas, ačiū. Mes daugiau laiko sunaudojame šiam klausimui, negu buvo numatyta, tačiau manau, kad klausimai labai svarbus, todėl visiems būtina suteikti galimybę pasisakyti. Dabar spontaniški pasisakymai ponas Preido. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausiai norėjau pasakyti, kad esu nusivylęs tuo, kad tuo metu, kai mes kalbėjome apie pieno krizę, salėje buvo pilna parlamentarų, dabar, kai kalbame apie žmogaus teisės, tai nėra nei 40 asmenų salėje. Aš tikrai labai gaila, nenoriu pasakyti, kad pieno problemos nėra svarbios, tačiau žmogaus teisų problemos politikos srityje joms tenka e, žymiai didesnė reikšmė. Žinote, kad kai kurie vidurio rytų Europos valstybių prieš 20 metų išsivadavo iš komunizmo. Ir <clears throat> tuomet ir kuomet valstybė, iš kurios kilo komunizmas, demonstruoja tokį abejingumą žmogaus teisų atžvilgių, tai yra visiškai nepriimtinas dalykas. Mes turime visi pasmerkti totalitarizmą. Pirmininkas, ačiū, baigėsi spontaniški pasisakymai ir dabar steiksiu žodį poniai Kūnevai, kad jis galėtų atsakyti užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė. Šiandienos diskusija apie žmogaus teisų situaciją, ypač Rusijoje, yra netinkama. E, smurtą patiria tie, kurie gina, gina žmogaus teisės ir tai jis patraukia dėmesį. Jie susiduria su didžiuliais sunkumais savo darbe. Daugelis sumokėjo didžiulę kainą už tai, kad e, iškėlė iš dienos šviesą e, pažeidimus žmogaus teisų srityje. Mes norime e, pareikšti pagarbą tiems, kurie atlieka savo darbą tokioje aplinkoje. Daugelis smurto prieš tokius asmenis įvyksta įvyko Šiaurės Kaukaze, dėl to, kad ten vis didėja nestabilumas. Europos komisijai daugelis jų žinoma. Ir e, Tai yra e, žmonės, kurie daug dalyvauja gyvendinant žmogaus teisų projektus. Teisėsaugos institucijos ir vyriausybės pareigūnai e, prarado savo gyvybės tame regione nuolatinėje kovoje. Smurtas prieš žmogaus teisų gynėjus neapsiriboja tik tai Šiaurės Kaukazu. Yra pranešimų, kad aktyvistai, teisininkai, nepriklausomi e, žurnalistai Rusijos federacijoje susiduria su um, gazdinimais, smurtu ir uh, priekabiavimu. ES turi toliau kalbėti ir pasisakyti prieš tokį smurtą ir reikalauti, kad Rusija įsipareigotų ir laikytųsi tų įsipareigojimų, kuriuos um, privalo įvykdyti pasirašius jungtinių tautų ir Europos tarybos bei kitų institucijų institucijų e, konvencijas. Labai svarbu, kad pilietinės visuomenės aktyvistai e, e, būtų ginami, o pažeidėjai būtų identifikuoti ir nubausti. Ir tik tais efektyvus persekiojimas, baudžiamasis persekiojimas už tokius nusikaltamumus gali padėti šioje situacijoje ir nebaudžiamumas turi būti panaikintas. Ir Rusijoje matome, egzistuoja teisinis nihilizmas. Rusija turi nuolat ir toliau tęsti savo teisinės sistemos reformą. ES turi aptarti savo vertybės ir žmogaus teisų klausimą su Rusijos institucijomis. Prezidentas Medvedevas e, taip pat buvo įtrauktas į diskusiją šiais klausimais e, e, su Europos Sąjunga. Reikia tas diskusijas tęsti ir jas e, reikia papildyti ekspertų pasisakymais. E, reguliarios ES ir Rusijos žmogaus teisų konsultacijos yra paremtos diskusijomis ir e, dalyviais pokalbiuose. Mes su jais aptarėme žmogaus teisų klausimus. Žmogaus teisų gynėjų saugumas turi būti pirmiausia mums rūpimas klausimas mes turime raginti Rusijos valdžios institucijas daryti viską, ką gali, kad užtikrintų, kad kiekvienas, kuris e, e, iškelia dieno šviesą smurtą prieš e, žmogaus teises, turi būti atgrasyti, tai turi būti apsaugoti. Ačiū. Ačiū komisarė. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra diskusija dėl penkių E, misijų e, ir rezoliucijos, e, diskusija apie Kazakstaną ir Evgenijos Hotifso atvejus. Ir norėčiau suteikti žodį poniai Hotala dviem minutėm. Pone pirmininkė, aš norėčiau pakomentuoti.